Good evening, colleagues. Um... Labas vakaras, kolegos. Pirmasis darbo tvarkės punktas, tai yra darbo tvarkės tvirtinas. Ir tik tai nuo 8 valandos mes galėsime svarstyti ketvirtą klausimą, nes ponia Jūrova tik tada galės atvykti. Taigi, šiandieną du darbo tvarkės pagrindiniai klausimai. Dėl vertimo norėčiau informuoti, kad danų, airių, gėlų ir maltiečių kalbų vir, kalbomis vertimo nebus. Taigi trečiasis klausimas - Europos prieglapšio paramos biuras EASO ir valdybos atrinkto kandidato pareiškimo pristatymas. Ir ketvirtas klausimas ES JAV saugus uostas. Žinote, kad siekiama paskirti naują ESO e, vykdomąjį direktorių. Kolegos, man labai malonu pasveikinti ir pristatyti jums pono Jose Kareira, kuri e, šių metų sausio 22 dieną ESO valdyba savo posėdžio metu parinko kandidatų eiti vykdančiojo direktorio pareigas. Pagal ESO reglamento 30 straipsnio pirmą dalį prieš e, šį paskirimą atrinktasis kandidatas yra kviečiamas padaryti pareiškimą kompetitingame Europos parlamento komitete ir atsakyti į komiteto narių užduotus klausimus. Todėl pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Kareirai, kad jisai galėtų padaryti, pasakytų į savo įžanginį žodį ir jam skirta 10 minučių, o po to jau galėsite jūs pasisakyti, ponia Kareira. Džiaugiuosi jūs matydamas. Gerbėmėjai komiteto nariai. Man tikrai didelė garbė šiandieną lankytis jūsų posėdėje po to, kai valdyba prieš keletą dienų atrinko mane kandidatu eiti vykdančiojo direktoriaus pareigas. Šiandieną taip pat norėčiau Jums pristatyti savo ESO penkių punktų valdymo planą, kuris apriepia artimiausius penkerius metus. Bet prieš tai norėčiau trumpai prisistatyti. Esu Portugalas, jau 30, per 30 metų ėjau e, įvairias um, aukštesniojo pareigūno pareigas įvairiose pasaulio šalise, dirbau jungtinėse tautose, kur buvau atsakingas už humanitarinės pagelbėjimo operacijas ir jų valdymą Europoje, Afrikoje bei Azijoje. Taip pat esu dirbęs ir Frontexo agentūroje, užėmiau vieną vadovaujančiųjų pozicijų, ypač per um, arabų pavasario įvykius dviejus metus dirbau Frontexe ir buvo atsakingas už Frontexo vykdomas uh, jūros, sausumos ir oro operacijas. Taip pat esu dirbęs ir konsultacinėse įmonėse, tai yra privači, privačiame sektoriuje. Darbavausi Ernst Young kompanijoje, taip pat Tush Lloyd ir turiu sukaupęs nemažai patirties. Todėl tikiu, kad mano sukaupta patirtis man leis sėkmingai vadovauti per ateinančius penkerius metus Europos prieglapšio paramos biurui ir siekti tų tikslų, kuriuos tvirtina pats biuras. Ir iš karto dabar norėčiau pereiti, kadangi man skirta tik 10 minučių, prie pagrindinių dalykų. Penkių punktų planas, nes jis apriepia agentūros valdymo klausimus. Tai nėra strateginis agentūros dokumentas, tai nėra veiksmų planas, bet tai yra aukštesnės vadovybės požiūrės į, į tai, į kokius prioritetus turėtų sutelkti visą dėmesį agentūra, ESO agentūra per artimiausius penkerius metus. Po praėjusių įvykių migracijos rytyje ir po to, kai taryba balandį pateikė savo keletos punktų planą, komisija paskelbė migracijos veiksmų planą ir jame numatyta nemažai funkcijų, kurias turės atlikti EASO. Na, reikės EASO pasirenkti ir veikti vietose. Ir ESO šiuo metu net neturi pakankamai pareigūnų, kad galėtų atlikti tokias operacijas, jo lab susidoroti su papildomu darbo krūviu. Todėl daugiausia dėmesio reikėtų skirti migrantų antplūdžio centrams ir paramai jiems kad šie centrai duotų papildomos naudos ypač Graikijai ir Italijai, bet apskritai visai Europos Sąjungai. Ir pagrindinį darbą, kurį agentūra atliko per pastaruosius mėnesius, rodo, kad jį reikia tęsti toliau, bet patobulinus kad daugiau būtų dėmesio skiriama operaciniams veiksmams ir kad būtų įmanoma suvaldyti migrantų srautus atvykstančius per e, sienos skirtimo punktus į Graikiją ir Italiją pirmiausiai. Taip pat e, būtina <clears throat> e, padėti Graikijai ir Italijai. Tačiau Graikija ir Italija kiekviena susiduria su skirtingomis problemomis. Graikijoje veikia mobilus pareigūnų būrei, penkiose salose ir per pasaruosius penkerius mėnesius mes e, atidarėme aštuonis savo biurus, kuriuose yra e, mobili technika, dirba specialistai, dirba komanda ir mes stengiamės skleisti įvairią informaciją migrantų tarpę apie galimus apsaugos būdus. Aišku, Technika yra būtina, todėl mes pirmiausia nupirkome Graikijai ir Italijai e, techninės įrangos, padedame teikti socialinės paslaugas, mes e, taip pat ir imamės pirmųjų darbų susijusių su migrantų perkelimu ES viduje. Visas šis darbas jau pradėtas ir, privalu, ir privalu jį tęsti toliau, todėl šis rytis yra viena iš mūsų prioritetinių sričių. Antras prioritetas, tiksliau antras ir trečias prioritetas susiję. Reikia tęsti ESO pradėtą darbą pasinaudojant tomis priemonomis, kurias ESO yra sukūrusi mokymo srityje, bet jos turi būti konkretesnės, geriau tenkinti valstybių narių poreikius, atskirų grupių poreikius, regionų poreikius, todėl kad ES sudaro pakankamai įvairūs regionai - Baltijos šalių regionas gerokai skiriasi nuo Balkanų regiono, o viduržėmio jūros regione taip pat galima išskirti atskiras šalis, kurių poreikiai pakankamai specifiniai, kaip pavyzdžiui Graikijos. Ir ta, to mes neturime pamiršti. Dar vienas dalykas, kad reikalinga atlikti kilmės šalių analizę, e, turėti rodiklius, e, pasižiūrėti, kokios yra e, ta, kokios egzistuoja prieimimo sąlygos atlikti labai kruopščią įvairių aspektų analizę. Tai, ta, e, tai būtina, jeigu mes norime modernizuoti darbą. Taigi vyksta praktinis darbas, reikalinga jį atlikti kokybiškai, atlikti informacinę analizę ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, aš aišku labai skubu kalbėdamas, nes laikas nelaukia, taigi galiausiai, kas nemažiau svarbu, jūs visi žinote, kiek buvo surenkta vadovų tarybų, pripatvirtinta išvadų, kiek vyko posėdžių per, pastaruos, per pastarąjį pusmetį. Ir pirmiausia, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį aukščiausio lygio susitikimą su Vakarų Balkanų šalių vadovais. Išvados. Ir 17 punktų veiksmų planas numato, kad ESO turi regione, tame regione suvaidinti labai aišku uh, E, labai konkretų vaidmenį. Jau ESO pareigūnai susitiko su Makedonijos, su Serbijos atstovais, kad būtų galima suvaldyti migrantų srautus. Praėjusiu metu lapkričio 9 dieną vyko Lavaletoje aukščiausio lygio susitikimas Europos vadovų taryba ir uh, išvadų dokumentas labai išsamus 15 ar 20 puslapių. Uh, Jame nemažai dėmesio yra skiriama Europos prieglopščio paramos biurui ir jo darbui. Jo darbui ne tik tai viduržėmio jūros regione, bet taip pat ir Afrikos šalyse. Toliau santykiai su Turkija. Mūsų prašoma padėti paremti Turkiją daugelės ryčių. Tikriausiai tai yra ta trečioji sritis kai veikiame ne Europos Sąjungos teritorijoje, ir turime vykdyti naujas funkcijas. Galiausiai e, neseniai gavau išorės veiksmų tarnybos laišką, kurio ESO pavedama parengti koncepciją, pagal kurią būtų galima veikti kaimininėse šalise Šį mėnesį mes baigėme vieną nedidelės apimties pan, su šiuo klausimu, su kaiminėmis šalimis susijusi projektą, bet dabar mūsų prašo padėti sukurti Marokui, Alžyrui, Tunisui migrantų e, valdymo pajėgumus. Galbūt net ateityje teks šį darbą plėsti. Taigi, vakarų Balkanai, Turkija, Afrika ir kaiminystės politika. Tai yra pagrindiniai dalykai, sritis, kuriuose veiksime. Ir aš manau, kad e, būtent šiuose srityse Europos prieglopšio paramos biuras turės ne tik tai numatyti darbus, bet taip pat juos atlikti pakankamai išmintingai kartu su valdybų ir netgi gal su lib komitetu, libe komitetu. Bet uh, 2016 metais mes turime dirbtinę situaciją negerėję, bet to esu išsiplės ir todėl turėsime dirbti geriau ir tai yra dar vienas mano darbo prioritetas, mes turėsime geriau bendrauti su visuomenė, su jos nariais skleisti informaciją, dirbti kartu su nevyriausybinėmis organizacijomis, su visais tais, kurie e, domisi ir dirba migracijos bei prieglopšio srityje. Aš manau, kad aš ketinu labai rimtai dirbti. Kalbant apie pačią agentūrą, tai nebejotinai ją reikia stiprinti, mums reikia sutvarkyti viduriniosios ir aukštesniosios grandies valdymą, užtikrinti tinkamą atskaitomybę ir skaidrumą, kad e, agentūra galėtų greičiau reaguoti į situaciją ir kokybiškiau dirbti. Taigi, per dar mes e, ketiname teikti strateginį pasiūlymą, kuris padės mums įgyvendinti mūsų darbo programą ir taip pat tikiuosi gauti patarimų ir gairių iš jūsų tiek trumpai. Ir ačiū ponė pirmininkė, kad pakvietėte į posėdį. Labai ačiū Jums, ponė Karėra. Jūs kaip suprantate, mūsų komitetas gerai susipažinęs su EFA veikla. Mes dalyvavome ir aš pats trišalėse darybose dėl agentūros įkūrimo. Mes taip pat e, turime žmonių, kurie seka, stebi, kaip viskas vyksta, kaip dirba esą. Ir mes taip pat domėsimės jūsų veiklą ateityje. E, prašyčiau kolegų, kurie klaus, e, kalbėti neliau kaip dvi minutės. Pirmasis ponas Koelio. Dėkuoju. Aš norėčiau pasveikinti savo tevinainį, poną Kareirą, pasveikinti jį su šiomis pareigomis. Ir um, manau, kad jūs labai profesionaliai pristatėte savo darbus numatomus. Mes e, e, girdėjome apie jūsų penkis E, ta, punktus svarbiausius ir tai apie tai, ko jūs tikitės iš ESO. Jūs nesate e, naujas žmogus dirbantis šioje srityje, bet mums iš tikrųjų reikia tokio žmogaus kaip jūsų po to, kaip e, buvo įkurta agentūra, e, jūsų darbuotojų padvigubėjo, turite pakankamai e, žmogiškųjų išteklių ir kartais E, valstybės narės vėluoja ir vis tik tai nenori, pavyzdžiui, pakankamai skirti žmonių į tuos karštuosius e, taškus. Kaip Jūs galvojate, ar iš tikrųjų tie centrai gali atremti šios dienos e, iššūkius ir kaip dėl žmogiškųjų išteklių? Ar Jūs manote, kad pakankamai jų turėsite, kad galėsite atlikti visas numatomas užduotis? E, biuro e, objektas, pagrindinis subjektas yra pabėgėliai. Tai yra labai emocionali e, tema. Ar jūs manote, kad jūsų agentūros, kuri neseniai veikia, įgaliojimai yra pakankamai platus, kad jūs galėtumėte įvykdyti jums keliamus uždavinius, o galbūt reikėtų peržiūrėti teisinę bazę, kuri leistų jums geriau veikti, ponė Sipel. Thank you very much. I would like to make sure. Labai ačiū. Aš norėčiau uh, užtikrinti, kad kaip galima daugiau kolegų galėtų dalyvauti diskusijose, o pati kalbėsiu tik apie vieną dalyką. Europos prieglopščio paramos biuras, kaip suprantu, pirmiausiai turi padėti valstybėms narėms E, sprendžiant e, daugiau ar mažiau bendrą Europos prieglopščio problemą. Reikia paremti valstybės, galbūt keisti sužangiają praktiką. Jeigu mes pasižiūrėsime į pastarusius metus, visi tikriausiai galima pasakyti, kad ESO yra viena iš mažesnių agentūrų e, kurios biudžetas nėra, jau galima taip išsiaiškti, labai didelis ir pastarsiais metais valstybės narėse nebuvo e, koordinuoti e, darbo paremti valstybių narių e, veiksmus. Jūs visai teisingai kalbėjote apie išorės dimenciją, apie būtinybę koordinuoti veiksmus ir aš iš principo sutinku su jumis. Taip yra išorės dimencija prieglopščio politikos srityje. Aš e, norėčiau kelti klausimą, kaip viskas yra daroma ir galbūt kitas dalis e, labiau suaktyvinti, kalbu apie kitas ES institucijas, o galbūt reikia daugiau pinigų, daug techninės paramos ESO, kad ji galėtų vykti išorės, ne tik e, vidaus e, prievolės ar įgaliojimus. Gal jūs galite e, ką nors pasakyti apie tai? iš savo darbo, kokie yra iššūkiai valstybėse narėse ir galvant apie tai, kokia gali būti ta išorės dimencija ir kaip, jeigu reikėtų jums rinktis tarp tų dviejų aspektų, kurių, kam jūs daugiausiai dėmesio skirtumėte. Pone Ernst. Timoti, uh, anksčiau Pasakė, pasisakyk, nes tu esi koordinatorius. Atsiprašau. Pirmiausia, koordinatoriai pasisako, o paskui Kornelija e, galėsi tu pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Norėčiau panašydžiausiai ir aš pasveikinti poną karjerą. Visiškai pritariu ponui Koelio. Manau, kad jis labai aiškiai pristatė savo planus, bet problema yra ta, kad jisai turi spręsti visiškai neaiškės problemas ir galbūt jo ryštingumas ir aiškumas mums padės. Aš norėčiau paminėti du dalykus. Pirmiausiai, mes, aišku, matome dabar situaciją, kai valstybės narės, kurios, aišku, yra prieš šakinėse linijose, jos pirmiausiai gauna prieglopščio prašymus ir jos tikrai patiria e, daug problemų dėl išteklių, dėl to, kad jos turi atlikti pagal Dublino reikalavimus tai, ką privalo atlikti. Ir galbūt gal norėčiau, kad jūs e, pasakytumėte mums, aišku, ištekliai yra riboti e, visur, kaip mes praktiškai galime padėti joms esant šiam spaudimui. Kitas dalykas, mes e, labai dabar e, žiūrime atidžiai į Mm, perkelimo dalykus, aš pranešėjau šio klausimo. Jeigu mes pasižiūrėsime, kaip vyksta perkelimas, kokie kriterijai e, be paprastų skaičių paskirstimo, kaip, kokie kriterijai e, siemi su, turėtų būti taikomi žmonėms, kurie turi būti kažkur apgyvendinti, kaip žiūrima į atskirus poreikius, preferencijas, interesus ar preferencijas kultūrinę ar kitą prasme. Uh, E, e, paskirstančiais. Ir man būtų labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai ir ar tai praktiškai įmanoma kalbėti apie tokius dalykus esant dabartiniai krizai. Ačiū dabar Kornelija. Ja, Labai ačiū. Aš visų pirma norėčiau pateikti klausimą. Jeigu pažvelgtumėm į dabar galiojantį JAZO e reglamentą, tai 30 straipsnė pamatytumėm, kad ten kalbama apie direktoriaus paskirimą. E, prieš paskiriant direktorių jis turi atvykti į mūsų komitetą ir jame prisistatyti. Klod, aš tikrai e, kreipiuosi tave. Taigi, turiu klausimą ir pirmininkui norėčiau, kad jį atsakytumėte. Remiantis ESO reglamento 30 straipsniu yra būtina prieš paskiriant direktorių užtikrinti, kad kandidatas atvyktų pas mūsų klausimą. Ir paskui mes teikiame nuomonę. Tai noriu pastirauti, kaip viskas vyks toliau. Ar bus padaryta kažkokia tai išimtis, ar vyksta e, oficiali procedūra. Ernst Young įmonė atliko vertinimą ir aš norėčiau sužinoti, kokiu pasiūlymu pateikė šį įmonę apie tai, kaip būtų galima e, reformuoti EASO. Ką Jūs apie tai manote? Ir galiausiai, kokios yra EASO funkcijos? Ogi užtikrinti bendro, bendros prieglapščio sistemos įgyvendinimą. Kaip jūs galite užtikrinti, kad ta bendroji sistema e, bus įgyvendinta, jeigu kiekvieną dieną valstybės narės pažydinėja europinius ir tarptautinius teisės aktus šioje srityje? Kalbu tiek apie pabėgėlių prieimimą, e, tiek apie kitas procedūras. Taigi, kaip galima užtikrinti, kad valstybės narės e, laikytųsi tų teisės aktų. Ačiū, Konerį, aš e, atlikau kelias užduotis vienu metu ir bandau pasižiūrėti, ar viskas gerai su koordinatorių sąrašu. Visiškai teisingai pastebėjai, kaip e, apie tai, kaip skiriamas ESO direktorius, kaip atsiunčiamas laiškas. Norėčiau E, paaiškinti kai ką. Lybė per koordinatorių posėdį apsisprendžia dėl to, kai bus toliau, nes mes turime pasirinkimą ir aš norėčiau rytų koordinatoriams pasiūlyti e, sureaguoti į e, mūsų nuomonės projektą pagal 30 reglamento straipsnį, pagal kurį regla, koordinatoriai gali apsispręsti uh, dėl projekto vėliau. E, dabar mes e, kalbame su kandidatu ir po e, to, kai pateikėme jam klausimai ir atsako kandidatas, tai rytoj per koordinatorių posėdį mes galėsime išreikšti savo nuomonę. Jeigu visiems tinka toks paaiškinimas, tai taip ir dirbs aptarsime. Atsiprašau, kolegos, aš susipainiojau e, su koordinatorių sąrašu, ponė Metsola EPP vardu. Norėjau pasakyti dabar, ar jums patinka tai ar ne, bet aš išvardysiu visus koordinatorius, ar jūs norite kalbėti ar ne. Ir jeigu uh, kalbėsite, tai dvi minutės, atsiprašau dar kartą, pradedame pone Matsola, kuri pakeičia PP koordinatorių. Ačiū, Klodai. E, Dėkuoju ponui karjerai, kad atvyko, kad atsako į mūsų klausimus. Aš tikiuosi, kad mes susitiksime, kaip galima, dažniau jums einančias pareigas. Mano klausimas taip pat yra apie perkelimą. E, matome, e, kaip viskas vyksta su perkelimais, su karštais taškais ir aš manau, kad jūsų agentūra turi vaidinti pagrindinį vaidmenį šiose dviese sėtise ir tai susijęs su reglamentu, pagal kurį įkurtas jūsų biuras. Noriu jūsų paklausti, ar jūs ir ESO kaip agentūra ketinate veikti aktyviau, kad jūs galėtumėte su valstybės narėmis aiškiau išsiaiškinti apie tai ir dėl karštųjų taškų centrų, ką reikia daryti, kad viskas pradėtų veikti kaip galima greičiau deramai. Aš e, su ponia Kengė ir e, su šešėnės mančiais iš e, visų frakcijų m, mm, parengėme raštą ir sakome, kad ESO turi būti pagrindinis veikėjas. Ir prašyčiau, kad jūs išsakytumėte savo nuomonę apie tolesnę veiklą ESO ir kas nebuvo pakankamai padaryta, ko, ką reikia padaryti, kad prieglopšio kontekste jūsų agentūra taptų svarbesnė. Ačiū ir ačiū, kad laikotės laiko. Sąrašas tikrai yra labai ilgas. Aš daugiau nieko nebeitrauksiu naujų kalbėtojų. Kitas koordinatorius. Pone Sargentinį, žalių vardu. Labai ačiū, pirmininkė. Labai trumpai, kadangi aš labai nuoširdžiai atvirai su ponu Karjera e, pasikalbėjau ir labai vertinu jo nuomonę. Man atrodo, kad jūsų laukia labai e, sudėtingas uždavinys pabandyti suvaldyti prieglopščio krizę E, dirbant su laikinais darbuotojais žmonės pas jūs iš valstybių narių atsiunčiami dviem savaitėms ir paskui išvyksta. Ir aš norėčiau e, paklausti jūsų, kaip jūs vaizduojate susitvarkyti ir dirbti rezultatyviai esant tomis aplinkybėmis. Ačiū. Dėkuoju, Džiudit. Laura Ferrara. Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti Žose Kareira už tai, kad jis pristatė savo programą. Kalbėsiu labai trumpai, turiu porą praktinio pobūdžio klausimų. Visų pirma, dėl migrantų srautų suvaldymo. Padėtis yra tikrai kritiška. Tai yra didžiulis, pats didžiausias iššūkis, su kurio dabar susiduria Europos Sąjunga. Tai norėčiau pasiteirauti. Jūsų nuomonė, čia EASO, kokią pridėtinę vertę gali sukurti, koks vaidmuo turėtų tekti EASO? Kalbant praktiškai, ką EASO gali padaryti dar, dar daugiau tam, kad būtų galima geriau suvaldyti migrantų srautus? O kitas klausimas yra susijęs su vadinamaisiais karštaisiais taškais, hotspots Aš irgi labai kritiškai vertinu galimus sprendimus. Galbūt jie galėtų padėti suvaldyti tik dalį migrantų srautų, bet ir dėl to turiu rimtų abejonių. Tai koks tektų vaidmo EASO hotspot karštuosiuose taškuose? Kaip jūsų uh, agentūra e, gali padėti geriau identifikuoti migrantus, juos paskirstyti pagal e, kvotų sistemą, dėl kurios buvo balsuota prieš porą mėnesių ir kuri skirta tam, kad būtų galima padėti Graikijai ir Italijai. Dabar Alde frakcijos vardu, kas iš koordinatorių norėtų pasisakyti. Euh, merci, président. Euh, D'abord, je vous. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau uh, padėkoti ponai Kareirai už tai, kad labai aiškiai pristatė savo tikslus ir siekius. Pirmas mano klausimas yra toks pat, uh, kurį pateikė ponas Kolio. Kad būtų galima gyventinti visą jūsų ką tik pristatytą programą, kaip ar jums reikės, uh, kad būtų pakeista teisinė bazė Ir kitas dalykas, kokiomis priemonės e, biudžeto ar personalo jūs e, per ateinančius metus e, sieksite tą įgyventi ir mums reikėtų kaip galima greičiau žinoti jūsų ketinimus ir nuomonę. Dabar veikla konkretiai jūs sakėte, kad jūs vietoje atliekate registravimą, taip pat jūs sakėte, kad reikia automatizuoti labiau procedūrą, kad nesidubliuotų darbai prie sienos, kad, pavyzdžiui, e, su valstybės narėmis ne e, sudubliuotų veikla. Ar jūs galite veiklos požiūrių pasakyti, ką tai konkrečiai reiškia ir kokią situaciją jūs norėtumėte pakeisti? Jūs atliekate registravimą, bet aš e, noriu paklausti apie tai, e, apie gerą tų karštųjų centrų taškų funkcionavimą. Žmonės yra registruojami ir jūsų, jūs e, darote skirtumą tarp tų, kurie jūsų nuomonė e, yra geri kandidatai, e, sva, turi svarias priežastis tapti pabėgėliais, prieglošio vaštais ir ekonominiais pabėgėliais. Ir kas, pavyzdžiui, bus toliau, jeigu a, juos, jie yra paleidžiami, ka, kaip jūs elgstės su tomis dviemis grupėmis ir ką reikėtų daryti, kad tas mechanizmas netapo paprasčiausiai biurokratinio registravimo mechanizmu. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, Žerar. Dabar uh, žodis ponui Melo. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš Mm, paprašiau žodžio ne dėl to, kad ir aš esu iš Portugalijos, bet e, dėl to, kad turėjau klausimų. Aš suprantu, kad Frontex dirba tikrai labai kompetitingi asmenys, e, ir, bet vis dėlto situacija Europoje tikrai dabar labai sudėtinga. Aš um, Girdėjau, ką pastaruoju metu e, sakė Austrijos ir Švedijos e, ministrai. O būtent, jeigu Graikija, kuri e, turi vieną iš didžiausių laivynų ES ir negali sukontroliuoti jūrinės sienos, o taip pat ir sienos su Turkija, tai kas už tai atsakingas? E, Švedijos ministras sakė, kad tai turi pasiekmių e, laisvam piliečių judėjimui. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip EASO gali e, prisidėti prie to, kad perkelimo mechanizmas padėtų Graikijai, kuri patiria dabar didžiulį spaudimą. O dabar kitas klausimas. Jis labiau susijęs su E, technologija, su kontrolė. Kokios, kokie mechanizmai dabar egzistuoja e, tam, kad e, būtų galima išsiaiškinti, kurie iš migrantų iš tikrųjų yra pabėgėliai, o kurie yra tik ekonominiai migrantai. O kaip būtų galima atskirti tuos asmenis, kurie į Europą atvyksta vedami pačių blogiausių ketinimų, turiuomenį e, teroristus? Taigi, e, ar jūsų nuomonė dabartinių mechanizmų pakanka, norint atskirti tikruosius pabėgėlius ar ne? Ir ar tai yra pakankamos priemonės, e, norint užtikrinti tinkamai saugumą? Ačiū toliau, pane Daly. Daly. Ačiū pirmininkė, ponas Kareira. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad šiandien pas mus atvykote, viską papasakojate. Aš labai atidžiai stebėjau agentūros darbą e, ir labai džiaugiuosi, kad dabar ir ESO įsitraukė į praktinę veiklą. Norėčiau pakomentuoti pastarųjų savaičių įvykius. Valstybės narės, kurios likščiol buvo nusteikusios labai atvirai pabėgėlių e, atžvilgių, dabar patvirtino griežtesnės politikas. Ką Jūs manote apie šios, šias naujausias tendencijas? Ką čia būtų galima padaryti? Ką galėtų padaryti EASA? E, jūsų plano penktame, plan, e, penktame punkte parašyta, ir čia aš visiškai pritariu, jog ESO turi labiau prisidėti prie bendros prieglopščio sistemos sukūrimo. Jūsų nuomonė, koks konkretus vaidmuo turėtų tekti ESO, ypač, pavyzdžiui, gyvendinant Dublino reglamentą? Dėkoju. Toliau Tomas Šedovskis. Ačiū. Labas vakaras. Aš taip pat Norėčiau pasveikinti poną Kareirą. Puikus buvo jūsų prisistatymas. Labai gražiai papasakojate apie savo tikslus. Tikrai nedaug yra kandidatų, kurie sugeba taip aiškiai pristatyti savo planus ir tikslus. Aš tikrai tikiuosi, kad jūs stengsitės e, išspręsti ir EASO problemas, kurias jau bandė išspręsti ir jūsų pirmtakai, kurie taip pat buvo tikri profesionalai. Aš noriu pateikti klausimą. Kaip būtų galima užtikrinti geresnį e, jūsų agentūros matomumą? Mes neturime pakankamą informacijos apie jūsų agentūrą. Dabar dėl agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Nemažai kritikų mano, kad įvairios agentūros turėtų būti apjungtos tarpusavyje. Ir aš norėčiau pasirauti, kaip jūs galite atremti tokią kritiką ir kodėl uh, E, e, pažiūrėjau, per ateinančius 15 metų EASO turi išlikti nepriklausoma agentūra ir kodėl ji turi likti Maltoje? Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau sužinoti, pon, kaip ponas Kareira atsakys į kolegų jau pateiktus klausimus. Kaip ESO gali padėti veikti pabėgėlių krizę? laukiu informacijos iš jūsų pusės. Taip pat noriu pastebėti, kad pastaruoju metu Eurodax prie karštųjų centrų arba taškų įtraukė ir Graikiją. Bet, pavyzdžiui, Portugalijoje mes desperatiškai laukiame pabėgėlių, o jie pas mus netvyksta. Mes nesuprantame, kodėl visa procedūra tokia lėta. Kodėl e, procedūrinės, e, įvairios procedūros yra tokios lėtos, kodėl viskas vyksta taip lėtai, kodėl likščiol ES valstybės narės E, dar neįgyvendino 2001 metų e, e, direktyvos dėl laikinosios apsaugos. Galbūt geriau, jeigu ESO galėtų įsikišti šį procesą. Kaip būtų galima užtikrinti, kad pabėgėliai būtų saugus? Aš girdėjau, kad išorės, ES išorės veiksmų tarnyba paprašė jūsų pagalbos. Bet dabar dažnai yra tvirtinamos ir labai trumparegiškos priemonės. Dabar matome, kad taikomas um, įvairios sankcijos pabėgėliams, bet ar toks yra tikrasis JAZO tikslas? Um, Mrs. Genici, please. Pone Genici, toliau. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu padėkoti ponui Kareira už prezentaciją, ji buvo be galo įdomi. Jis kalbėjo apie e, EASO veiklą, valdymą. EASO e, turi daug funkcijų. Dabar, dabar jį buvo e, priskirta ir naujų funkcijų ir EASO siekia tikrai ambicingų tikslų Kaip ir kiti kolegos, taip ir aš noriu pasirauti, ar pakanka dabartinių teisinių priemonių, taip pat ir žmogiškųjų išteklių tiems tikslams įgyvendinti. Jūs kalbėjote apie daug aspektų. Jie yra ir svarbus, ir įdomus. E, apžvelgėte 360 laipsnių kampu visą ESO veiklą, ypač daug dėmesio skiriate Graikijai ir Italijai, kurios dabar itin kenčia e, e, e, dėl migrantų srautų. Jūs kalbėjote ir apie kaiminystės politiką, ir apie kitus dalykus, pristatėte labai ambicingą programą. Įsivaizduoju, kad jūs jau pagalvojate apie tai, kokie yra patys svarbiausi dalykai. Ir kaip Jūs manote, e, artimiausiu metu, e, e, kokiu iššūkiu Jums gali kilti? Man labai patiko, kad Jūs kalbėjote ne vien tik tais karštuosius centrus, bet ir patį prieimimą bei prieglopšio suteikimą. Gal galite uh, pakomentuoti, kaip būtų galima padėti nepilnamečiams, nelydimiems nepilnamečiams. Visiškai neseniai spauda pasirodė e, informacijos, kad tiesiog kažkur dingo 10 tūkstančių migrantų vaikų, 5 tūkstančiai iš jų Italijoje. Taip pat, e, e, kaip Jūs vertinate bendradarbiavimą ir sinergijos poveikį bendradarbiaujant su Frontex agentūra? Pone Lausim toliau. Ačiū. Įsivaizduoju, kad veiksmingumo, darbo veiksmingumo didinimas aktualus daugeliu agentūrų vykstant šiai migrantų krizėje, apie tai kalbama kasdien. Ir šią prasme jūsų agentūrai tenka pagrindinė funkcija nes kai tik tai kalbame apie migrantų krizę, tai kalbame ir apie bendrą europinę prie pabėgėlių politiką, prieglapšio prašytojų politiką, o tai reiškia, kad centralizavimas turėtų duoti didesnę naudą, nes dabar visiškai akivaizdu, kad gal, veikianti operaci, uh, europinė sistema ir taip pat migrantų antplūdžio centrai, jie nefunkcionuoja taip, kaip turėtų funkcionuoti. Taigi, kalbant apie galimas iniciatyvas, ar nereikėtų pasižvalgyti po valstybės narės ir pasižiūrėti, ką jos daro, gal vertėtų peržiūrėti sistemą, kad ji būtų veiksmingesnė. Turiu galvoje sistemą nuo pat registracijos iki pat perkelimo ES viduje ir migrantų integracija plačiaja prasme bei integracija į darbo rinką, nes nepakanka vien to holistinio požiūrio, kuriuo iki šiol buvo vadovaujamasi. Pone Stevensai, jūs nu parodėte, kad norėtumėt pasisakyti, bet aš prieš keletą minučių uh, sakiau, kad nebeįtrauksiu daugiau į sąrašą norinčių pasisakyti ir turiu laikytis šio žodžio, nes mes turime laiko tiek, kiek turime ir be to mes rytoj turėsime parengti laišką dėl direktorius paskirimo, todėl toliau ponia Vinberg. Ačiū ponia pirmininkė. Ačiū, ponia Kareira, kad atvykote į mūsų posėdį regis galiu pasakyti, kad jūsų profesinė patirtis yra išskirtinė, bet ar jos pakaks? Ir nepaisant to, kad jūs sakote, jog trūksta darbuotojų, net įdarbinus daugiau darbuotojų ir jūs busit pajėgus išspręsti problemas. Pažiūrėkite į Frontexą. Frontexo biudžetas tris kartus buvo padidintas, 300 procentų buvo padidintas, o a, gelbėjimo ir paieškos operacijos užima didesnę darbo dalį, vos ne 80 procentų. Į Europą vyksta nežmoniškai didelis e, migrantų skaičių, todėl labai sudėtinga pertvari sutvarkyti tuos migrantus srautus. Jūs kalbate apie aštuonias mobilias grupės, apie migrantų antplūdžio centrus, o ką tie aštuoni pareigūnai daro? Man atrodo, kad pers kelta buvo tik tai vos keli šimtai migrantų, o atvyko šimtai tūkstančių. Vien šių metų sausi iš Turkijos į Europos Sąjungą atvyko 58 tūkstančiai. Tai ką jūs galvojate? Kaip jūs galvojate dirbti? ypač jeigu abejojate migrantų antplūdžios centrų darbo veiksmingumu. O dabar pasisakys, sako pirmininkas, du paskutinieji įtraukti į sąrašą, bet prašom kalbėti trumpai. Ponas Libredon, ačiū. Pirmininkė, ponė Kajo, jūs nepaprastai daug ką mums pasakė. Jūs sakėte, kad ESO padės puikiai veikti, tačiau Jūs e, veikiate kontekste, kuris e, jums yra labai nepalankus veikti, žinome, kiek yra migrantų, 60 tūkstančių nuspręsta tiek perskirsti e, pabėgėlių, bet valstybės narės priešinasi tam, niekas nepavyko su susitarimu su Turkija, 3 milijardai eurų buvo e, investuota, suteikta numatyta galimybė beviziam režimui įvesti Turkijai, bet visai nieko nepavyko. E, Erdoganas pasakė viską, ką jisai galvoja apie Europos blogį. Tikrai viskas, ką jūs darote, yra mm, nesėkmė ir jūs taip pat nepakankamai dėmesio skiriate Afrikai, kad sulaikytumėte migrantus. Ir man atrodo, kad e, reikia pasidžiaugti tuo ir kaip E, jūs dabar įsivaizduojate, kad šiame e, kontekste galės veikti ta jūsų agentūra ESA. Kita kalbėtoja. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Kareirai už savo iš, už įžangą bet kolegos iš Frontexo ir kiti kolegos kalba apie geresnę sistemą, apie geriau veikiančius migrantų antplūdžio centrus. Jūs taip pat apie tai kalbėjote prisistatydamas. Tačiau minėjote ir nevyriausybinės organizacijas. Bet yra dar viena problema tų nevyriausybinio organizacijų kriminalizacija. Jūs žinote, kad labai daug žmonių prie e, išorės sienos tengiasi išgelbėti uh, gyvybės, bet tarp jų ir tų, kurie uh, gabena, neteisėtai gabena migrantus. Iš tiesų vyksta e, humanitarinė katastrofa prie išorės sienų. Jūs minėjote, kad pagal penktą prioritetą jūs ketinate geriau dirbti su pilietinė visuomenė. Darbas turi būti vykdomas energingiau. Norėčiau, kad jūs daugiau pateiktumėte informacijos, kaip jūs ketinate patobulinti pačią bendradarbiavimo su pilietinė visuomenė sistemą, nes tikrai yra tokių piliečių, kurie sukaupia daug patirties ir e, turi daug reikalingų žinių. Galbūt jūs esate numatę kažkokių naujovių, kurios leis dirbti veiksmingiau. Pirmininkas, kolegos, labai ačiū. Džiugu, kad visi laikėtės nustatyto laiko reglamento užduodami klausimus. O dabar, pona Karera, kaip jūs girdėjote, jums buvo išsakyta šilta parama. Ir dabar suteiksiu jums žodį, aišku, nedaugiau penkių minučių. Ir tikiu, kad, nežinau, ar jūs sugebėsite į visus klausimus atsakyti, bet prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Tikrai įdomių ir labai įvairių klausimų uždavė komiteto nariai, ne visus lengva atsakyti. Pabandysiu klausimus sugrupuoti. Pavyzdžiui, daugelis klausė ir aš aiškiai sakiau pats, kad darbo programa, kurią numačiau, yra labai ambicinga. Ir vertėtų gal iš karto pasakyti vieną dalyką. Tai ne tik ambicinga, bet ir praktiškai gyvendinama programa, realistinė programa. Visą tai, apie ką aš kalbėjau, visos tos penkios rytis, tie penki punktai, kuriuos minėjau, nors jie ir kelia abejonių jūsų tarpe, bet ESO neturi kito pasirinkimo. ESO privalo uh, galvoti apie priežastis. Nepamirškite, uh, migrantų kilmės šalių spektras plečiasi. Daugelis jų atvyksta iš Afrikos šalių ir tai yra iš esmės ekonominiai migrantai, kurie ieško geresnio gyvenimo Europoje. Yra maršrutai per Graikiją ir Turkiją ir šiais maršrutais plūsta visai kitokio pobūdžio migrantai ir aišku, jų pasiskirsimas pagal kilmės šalį yra labai skirtingas. Daugelis, daugeliu jų tikrai reikia suteikti tarptautinę apsaugą ir būtent to jie tikisi vykdami į Europos Sąjungą. Kai kurie iš jūsų sakė ir klausė, kaip susidoros EASO, nes agentūrai reikia daugiau išteklių. Jūs teisus. Mums reikia daugiau išteklių ir praeis 2014 metų pabaigoje tai buvo aiškiai matyti. Noriu padėkoti Libe komitetui, kad jis labai pozityvę poziciją užėmė ir padėjo mums taip, kad 15 metų pabaigoje e, buvo išplėstas etatų sąrašas, mes galime pasamdyti 303 papildomus pareigūnus ir tai padės mums lengviau įgyvendinti operacijas. Tačiau taip, 303 pareigūnus mes gausim, bet mes negausim papildomų lėšų. Dabar dėl trimečio ir daugiamečių planų. Pirmą kartą į trejų metų darbo planus įtraukiame viską. Tai ilgas dokumentas, 40 puslapių, pirmoje dalyje veiksmai iki 17 metų, antroje dalyje tai jau tolimesnės perspektyvos darbai. Ir mes ten aiškiai e, bandome išdėstyti, kaip ketiname dirbti, kaip ketiname susidoroti su pagrindinėmis e, problemomis. Taip mes norėtume, kad Libė komitetas mus e, padėtų, mus remtų, kad gautume pakankamų išteklių toms įvairioms ir skaitlingoms funkcijoms vykdyti, kad galėtume užtikrinti migrantų antplūdžio centrų darbo veiksmingumą, nes skaičiai e, baisus nes šių metų sausį migrantų atvyko kur kas daugiau negu per tą patį laikotarpį anksčiau ir matyti jų srautai auks ir toliau. Todėl ištekliai yra kritinis, kritinės svarbos klausimas. Toliau kita klausimų grupė. Tai klausimai susiję su rimtais klausimais. Ar mes pavyzdžiui, esame pajėgus dirbti pagal Dublino reglamentą. Ar mes patys nemanome, kad turėtų Dublino reglamentas keistis? Ar dabartinė teis, dabartinės teisinės pagrindos pakanka, kad mes galėtume veikti? Taip, teisinės bazės pakanka, nes mums suteiktų įgaliojimų penktasis straipsnis aiškiai apibrėžia, ką turi daryti agentūra ir mes turime padėti vykdyti operacijas ir taip pat turime uh, užtikrinti migrantų antplūdžio centrų darbą. Mes privalome tai padaryti, nepaisant ribotų išteklių. Dabar dėl kompetencijos, dėl Dublino reglamento peržiūros ir ar mes bandome ją inicijuoti. Matot, mes pirmiausia, turiu pasakyti, veikiame dabartinę teis, dabartinį teisinių pagrindų, ir agentūra turi teisę imtis praktinių veiksmų vietose. Kaip mes visą tai darome? Aš trumpai jau minėjau, kad mes panaudojame savo darbuotojus, mes apjungiame operacinius planus, turiu galvoje migrantų antplūdžio centrų planus, Ir tokie centrai veikia Graikijoje ir Italijoje. Jie veikia pagal mūsų numatytą darbo planą. Ir 2016 metais iki kovo mėnesio į abu e centrus abiejose šalyse, aš galėsiu nusiųsti labai ribotą skaičių žmonių, nes iki sausio 22 dienos šitam reikalui skirtą biudžetą mes išnaudojame, o tas biudžetas yra 2016 metų biudžetas. Todėl mes um, kalbame su vidaus reikalų generaliniu direktoratu, labai glaudžiai su juo bendradarbiaujame, kalbame apie finansavimo didinimą ir tikimės įgauti. Ar mes galėsime veikti toliau, nepakeitus biudžeto? Ne, negalėsime. Tačiau labai džiugu, kad jūs sakėte, kad praeitėje agentūra neišnaudojo savo išteklius. Ne, situacija nebe tokia. Per pirmasias 20 dienų šiais metų, šių metų mes išnaudojame mums skirtus išteklius, todėl tų išteklių tikrai labai mažai. Ar mes galime pakeisti patį reglamentą, apie kurį jūs kalbėjote? Gal, gal ir galime, tačiau viskas priklauso nuo paties e, Dublino reglamento peržiūros. Ir aš manau, visi mes e, žinome ir aš labai atvirai pasakysiu, kad žinome, kodėl Dublino reglamentas neveikia. Aš pats tai svaršiau su atitinkamais pareigūnais ir aš mielai su jumis ne tik Dublino reglamentą, bet ir kitus klausimus aptarsiu, nes Dublino reglamentas neveikia praktiškai. Ir mes turime tą garsiai pasakyti, jį būtina peržiūrėti. Paskutinė žinia, kurią man perdavė, kad galbūt kova ar net vėliau, balandį ar dar vėliau bus paskelbtas komisijos komunikatas dėl naujo pasiūlymo, dėl Dublino reglamento peržiūros. Taigi padėtis visiškai kitokia. Gal ne visai teisinga būtų ją pavadyti absoliučiaus krizės padėtimi, bet akivaizdu, kad reikia atsižvelgti į poreikius. Ir nepamirškite, pagal Dublino reglamentą viskas prasideda nuo pirmosios šalies, į kurią, valstybės narės, į kurią atvyksta migrantai, bet tai neįmanoma. Migrantų skaičius yra tiek didelis, kad jų pir, pirmoji valstybė nariai, kurie jie atvyksta, tiesiog negali, negali susidoroti, nepakanka a, teisminių pajėgumų, nepakanka nieko, todėl aš manau, mums reikia keisti požiūrį, beje, reikia keisti ir bendradarbiavimą su kilmės šalimis. Mes visi tą žinome. Pats registracijos, pati registracijos proceso trukmė ir registracija kaip patokia trunka labai įvairų laiką. Vienose valstybėse narėse keletą dienų, kitose valstybėse narėse net iki pusantrų metų. E, pra, prašymų skaičius didžiulis. Mes nespėjame jų peržiūrėti, išanalizuoti ir bendras jų skaičius tuoj pasieks vieną milijoną. Taip kad jūs įsivaizduojate, kiek jų dulka stalčiuose, ko sulaukia savo eilės. Mes, aišku, padedame, kuo galime. Ir mes um, ketiname labai rimtai, mes rimtai dirbame toje darbo grupėje, kuri e, peržiūri Dublino reglamentą. Mes ketiname šį darbą e, atlikti ir toliau. Nemažai jūsų klausia, kaip galima būtų suvaldyti migrantų srautus, ypač Graikijoje. Mano komandos ir EASO agentūra veikia vietoje ir atliko nemažą darbą. Bet reikia galvoti ne tik tai apie pajėgumų stiprinimą ir tradicinių priemonių stiprinimą. Turiu galvoje priemonės ir pajėgumus, kuriais naudojasi EASO. Mes toliau naudosime tas priemonės labai konkrečiais atvejais ir stengsime, kad tos priemonės praktikoje duotų naudos, tačiau netaip lengva visą tai padaryti. Bet galiu pasididžiuodamas pasakyti, kad prieš keletą mėnesių laikiau kūdikį ant rankų ir jam pasisekė paskiau, bet ne dėl to, kad jis atsidūrė ant mano rankų, aš tiesiog stengiuosi tinkamai sutvarkyti darbų prioritetą. Tačiau tai ne vien tik mano darbas, tai yra mūsų bendras agentūros darbuotojų darbas, o komanda tikrai yra puikiai ir dabar jai e, padeda e, padės e, papildomai paskirti specialistai. Taip, tų specialistų paskirta nepakankamai. Mums reikia jų kur kas daugiau. Ir galiu pasakyti, kad mažiau nei ne visos valstybės narės skyrė savo specialistus į ESO, o tos, kurios daro, dar skiria specialistus gana chaotiškai. Ir todėl mūsų darbo planavimas vietose dar labiau pasunkėja. Mes turime geriau suprasti, kokių specialistų mums tikrai reikia vietoje. Sąveika su Frontexu. Žinote, Frontexo ir mūsų mano agentūros įgaliojimai yra skirtingi. Jūs žinote, kokie tie skirtumai yra. Frontexas apsaugo išorės sienas, atsakingas už išorės sienas, o mes už žmonės. Taigi žmonės ir sienos, bet e, integruotas pažangų sienų valdymas yra tik vienas aspektas nes mes dirbame su žmonėmis, mes būtent atsakingi už informacijos teikimą migrantams apie tai, kokiais būdais jie gali prašyti apsaugos. Todėl mes dirbame vietose, rengdami informacinės kampanijas. Tiesą pasakius, mes dirbame kartu ir su Frontexu, kai tik tai įmanoma. Mes vykdome bendrus projektus, pavyzdžiui, Lesbo saloje, EASO ir Frontexo grupės keletą mėnesių dirbo kartu, kad patobulintų migrantų antplūdžių centrų darbą. Ir mums pavyko, nes E, kai tik prasideda registracijos procedūra, baigėsi migrantų informavimas. Reiškia, informavimas turi vykti iki to. Dar vienas dalykas, jie informuojami, kaip siekti tarptautinės apsaugos. Dabar jau registracijos procesas palengvėjo, nes atsirado daugiau eurodako pirštų ant daktiloskopijos aparatų, kažkas iš jūsų apie tai kalbėjo, taigi po truputį uh, padėtis gerėja, bet mes neturime daugiau lėšų, negu kad mums buvo skirta. Pirmininkas, aš labai atsiprašau, bet e, matau, kad jūs e, labai išsamei stengiatės atsakyti į narių klausimus bet aš prisimsiu atsakomybę ir pasakysiu, kad e, į tuos klausimus, į kuriuos jūs nespėjote atsakyti, jūs atsakysite raštu, ar jūs sutiksite su tuo ponia Kireira, nes e, mes turime dar kitą labai svarbų klausimą, taip vadinamą saugaus uosto klausimą ir jam skirta mažiau nei viena valanda. Ponas Kareira, aš noriu į vieną paskutinį klausimą atsakyti, nes išgirdau gana nerimastingų pasisakymų apie e, nelydimus nepilnamečius. Žinokit, ir mum tai rūpi ir turiu pasakyti, kad dalis pajėgumų dabar stiprinama tam, būtent tam, kad būtų galima spręsti nepilnamečių pažeidžiamumo problemas turime naujų tapatybės nustatymo metodų, taip pat metodų, kurie leidžia nustatyti labiausiai pažeidžiamas grupės jų ir nelydimų nepilnamečių pilietybės. Nes, bet viską būtina tą padaryti nagrinėjant prieglopšio prašymą, bet Dar vienas dalykas - darbas su pilietinė visuomenė. Jis yra kritiškai svarbus ir mes ketiname tikrai keisti padėtį. Aš jums pažadu. Tai mes. Uh, dirbome jau šioje srityje ir lapkritį vyko didžiulis konsultacinis forumas. Ačiū Jums labai, kad išklausėte mane, aš tikrai galėstauju, kad man nebuvo skirta daugiau laiko. Pirmininkas, na, aš suprantu, bet e, koordinatoriai rytoj, atsižvelgiant į darbo tvarkos taisyklių atitinkamus straipsnius, parengs šio pokalbio pagrindų laišką dėl jūsų paskirimo. Ir labai atsiprašau, kad jūs negalėjote atsakyti, ponia Gereira, į visus klausimus dėl laiko stokos. Ir jeigu jūs galėtumėte atsakyti raštu, būtų puiku, o aš noriu dar kartą jūsų atsiprašyti. Ir dar kartą ačiū, ponia Gereira, kad atvykote, nes mūsų laukia pokalbis su komisijos nare. Ir aišku, mes linkime jums ko geresnės kloties. Pagal reglamento, 49 reglamento 30 straipsnį mes rytoj parengsime mūsų nuomonę išdėstinti laišką. Ačiū. Colleagues, if you want to settle down, we don't have much time. Kolegos, neturime daug laiko kitam klausimai aptarti. Prašau visų susėsti, kad iškart galėtume pradėti. Colleagues, we don't have much time for this item, and as you know... Kolegos, neturime daug laiko. Kaip žinia, šis klausimas nepaprastai svarbus, išsamus. Prašau visų susėsti, kad nedėlzami galėtume pradėti. Prašom sėsti. Išklausysime komisijos narės Jūros, kuri pristatys naujausius poslinkius, jie atsakinga už teisingumą, lyčių lygybę, e, vartotojų reikalus ir ji e, pristatys mums darbus su JAV dėl ES JAV saugaus uosto susitarimo po e, teismo sprendimo šiems byloje. Aš ilgos įžangos nedarysiu, nes Norėsiu palikti laiko daugiau kolegoms paklausti. Žinau, kad komisijos narė labai norėjo pas mus e, apsilankyti. Vėra, prašom žodžius jums. Pirmininkė ir gerbėmi nariai, man labai malonu, kad galiu e, pas jūs vėl lankytis ir pristatyti naujausią informaciją apie e, dėrybas su JAV dėl transatlantinių duomenų surautų kartu ir išklausyti jūsų nuomonės apie tai. Aš pažadu pateikti jums naujausią informaciją ir kaip žinia. Mes dabar intensyviai e, vedame darybą su JAV ir aš noriu apie tai jūs informuoti. Tikriausiai žinote, kad rytoj komisijos kolegė jie kalbės apie e, darybų e, naujausius pasiekimus su JAV ir norėčiau kolegoms e, perduoti jūsų šį vakarą išsakytas mintis. Komisijos tikslas sukurti e, tvirtą gyvybingą naują sistemą, kad būtų galima įveikti senojo saugos uosto problemas. Mūsų pagrindiniai tikslai yra tokie išlaikyti, kad būtų apgintos E, pagrindinės priečių teisės į duomenų apsaugą tuo met, kai duomenys perdodami JAV ir e, bet kur kitur pasaulyje kad būtų galima užtikrinti transatlantinius duomenų srautus, kurie svarbus ekonomikai, verslui. E, tai yra būtina, mes turime e, saugiklius įvesti. Pernai lapkritį komisija nusisavė tikslą įdėti, nau, įdėkti naują sistemą per tris mėnesius. Ir mes aiškiai pasakėme, kad ta nauja sistema turi visiškai atitikti reikalavimus, kuriuos išdėstė teismas savo sprendime. Mums reikia sistemos, kuri iš esmės skirtusi nuo senojo saugaus uosto, kuris buvo panaikintas. Mes e, užtikrinsime nuolatinę stebėsieną, peržiūrę naujo susitarimo. Negali būti, kad tai būtų vienkartinis sprendimas, kaip kad buvo prieš 16 metų apsispręsta. Per praėjusius mėnesius mes labai intensyviai dirbome su jungtinėmis valstijomis tam, kad būtų galima uh, užsitikrinti būtinus įsipareigojimus, uh, paaiškinimus, kad naujasis reikalavimas atitiktų, uh, sustarimas atitiktų teisinius reikalavimus. Kaip jūs žinote, uh, pakankamumo, deramumo sprendimas yra vienešalis sprendimas, taigi mums reikia labai tvirtų įsipareigojimų iš jav pusės, kad galima būtų tai užtikrinti. Mes pabrėžėme, kalbėdami su amerikiečiais, kad naujas adekvatumo sprendimas turi E, atremti naujuosius teisinius iššūkius, tai labai svarbu užtikrant pagrindinės teisės ir užtikrant teisinį iškumą verslui. E, kalbo, darybos tęsiasi, įskaitant politinį lygmenį. E, vyko labai intensyvios diskusijos praeitą savaitgalį. E, komisija rytoj kalbės apie šį klausimą ir aš kol kas negaliu dabar pristatyti jums visų detalių, tačiau norėčiau bendrą informaciją jums pasakyti apie pagrindinius dalykus ir dabartinę padėtį. Aš e, keturis svarbiausius dalykus paminėsiu susijusius su teismo sprendimu. Pirmiausiai, apribojimai ir saugikliai susijęs su prieiga prie duomenų iš viešųjų institucijų pusės. Antras dalykas - nepriklausoma priežiūra ir galimybė apskūsti nacionalinio saugumo srityje. Trečias dalykas atskirų skundų sprendimas apie tai, kaip įmonės e, apdoroja asmens duomenis. Ketvirtas dalykas - e, būtinybė iš šią pusės įdėkti privalomus reikalavimus. Pirmiausia, apribojimai ir saugikliai susijęs su viešųjų institucijų galimybė e, turėti prieigą prie tokių duomenų. Šiam sprendime aiškiai pasakyta, kad tokia prieiga turi būti apribota tik tai griežtai apibriešta būtinybė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad JAV e, sistema plėstojosi ir po Snaudeno informacijos atskleidimo prezidentas Obama įvedė griežtesnę priežiūrą ir daugiau e, skaidrumo mūsų darybų kontekste siekiame užsitikrinti raštiškus patikinimus iš JAV apie tai, kad viešosios institucijos naudosis asmens duomenimis perduotais iš Europos e, e, bus apribuotas e, tik tai proporcingai apibriešta būtinybė. Reikia, bus užtikrinta, kad nebus masiško sėkimo ir kad saugikliai taikomi asmenims bus taikomi ir uh, ne JAV piliečiams. Mes norime aiškiai pasakyti, kad ir toliau žiūrėsime, kaip e, ateityje klostosi reikalai šioje srityje, kaip sakiau pradžioje, tai nebus kažkoks vienkartinis sprendimas. Tai yra stebėsenos pradžia. Mums dabar reikia užsitikrinti pasitikėjimą, bet taip pat turime prievolę tikrinti. Šiais tikslais mes e, metinę bendrą peržiūrą taikysime, pažiūrėsime į visus susitarimo aspektus ir pasižiūrėsime, kaip viešos institucijos e, naudojasi duomenimis. Mes taip pat pasinaudosime visomis kitomis galimybėmis informacijos šaltiniais tam, kad galėtume nuolat tikrinti, ar tai būtų žiniasklaida, pilietinė visuomenė. Antras rytis - nepriklausoma priežiūra ir e, galimybė asmenims pateikti skundus. E, ar kreiptis į te, kreiptimasis į teismą, tos galimybės, jeigu kalbame apie nacionalinį saugumą, yra ribotos. Tai tiesa ir Europoje, tačiau mes turime užtikrinti, kad funkciškai nepriklausoma struktūra veiktų, kuri nagrinėtų europiečių skundus, jeigu jie, pavyzdžiui, mano, kad jų asmeninė informacija buvo panaudota neteisėtai JAV valdžios institucijų nacionalinio saugumo srityje. Mes e, turime turėti struktūrą, kuri galėtų e, naudotis informaciją, gauti ją iš nacionalinio saugumo struktūromis. Tai galėtų būti daroma e, specialaus pareigūno, pareigūnas nu, ombudsmenas tą galės daryti, kuris turėtų teisę nagrinėti skundus. Dabar skundai prieš įmonės dėl privatumo principų pažeidimo mes siekiame susitarimo, kuris užtikrintų, kad bet koks asmens skundas būtų išnagrinėtas vienaip ar kitaip. Idealiausias būdas ir ką mes matome iš patirties būtų toks, kai skundą nagrinėja ir sprendžia pati e, bendrovė. Jeigu ne, tai pilietis gali kreiptis į alternatyvaus ginčių sprendimo e, tam tikrą struktūrą nemokamai. Pilietis taip pat gali kreiptis į duomenų apsaugos instituciją kuri gali e, į Federalinę prekybos komisiją ir komercijos departamentą kreiptis. Bet gali būti neišspręstų dar ginčių dėl klausimų, kurių, pavyzdžiui, nagrinėja Federalinė prekybos e, komisija, kadangi ji žiūri strateginius dalykus, o ne į atskirų atskirus skundus. Mes todėl e, siekėme sukurti paskutinės instancijos mechanizmą, siekiant užtikrinti, kad visi skundai būtų išnagrinėti ir sprendimas būtų privalomas. Tai yra labai svarbu naujajame e, susitarime kad e, būtų įgyveninta pagrindinių teisų hartijoje numatyta teisė į žalos atlyginimą. Ir mes E, turime užtikrinti, kad e, hartija e, tikrai bus įgyvendinta ir atitinkamos institucijos turės galimybę nukreipti skundus ar dėl komercinių ar nacionalinio saugumo dalykų atitinkamas instancijas ir kad europiečių teisės bus e, užtikrintos, kai duomenys yra perdodami į JAV. Galiausiai mes turime siekti, kad JAV prisimtų įsipareigojimus oficialius ir e, formalius ir saistančius. Tai nebus tautinis sustarimas, bet pasikeitimas laiškais. Mums reikia parašo aukščiausių politinių lygmenių ir taip pat reikia, kad federalinėme registre būtų tie įsipareigojimai užfiksuoti. Mes siekėme, dirbame daug, kad JAV prisimtų tokius įsipareigojimus, e, kurie užtikrintų, kad nauji sustarimai atitiktų teismo e, sprendimą. Kaip aš sakiau pradžioje, mes norime, kad naujų sistema būtų gyvybinga kitokia negu senasis saugus uostas, kad būtų numatyta atskirų skundų nagrinimo procedūra, kad viešosios institucijos tik proporcingai galės naudotis privačia informacija ir koks didžiausias skirtumas su senaja sistema, naujas susitarimas bus labai atidžiai prižiūrimas ir bus numatyta peržiūra įtraukiant nacionalinės saugumo struktūras ir duomenų apsaugos institucijas Aš turiu pasakyti atvirai, kad tos darybos nevyksta lengvai. Tai nėra lengvas uždavinys. Tiltas e, tarp, nau, tarp skirtingų sistemų yra sudėtingas dalykas, bet mes e, esame glaudžiai bendradarbiaujančios šalis ir mes turime siekti susitarimų ir iš savo pusės, ir iš jų pusės. Aš su komercijos sekretore e, susitiksiu šį, kalbėsiu šį vakarą vėliau, kad mes galėtume spręsti e, tam tikrus e, probleminius dalykus, bet dar daugiau reikės dirbti ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite mūsų susitarimui su JAV. Galiu jūs taip pat patikrinti, kad komisija apie kitus žingsnius taip pat jums pateiks visokiojopą informaciją. Ačiū. The... Labai ačiū. Na, rytoj bus teikiamas pareiškimas. Ir tuomet jūs galėsite pridurti ir tos aspektus, kurių neminėjote šiandien. Aš dabar norėčiau suteikti žodį koordinatoriams, paskui kitiems kolegoms. Prašau visų kalbėti trumpai ir į temą. Visi norime pasisakyti, taigi kalbėkime nelgiau kaip po dvi minutės. Nes dar reikės suteikti laiko ar komisarijai atsakymams. Pradėkime nuo pono Fos. Labai ačiū. Ačiū už tai, kad viską papasakojate. Aš su nekantrumu laukiau e, e, jūsų nuomonės apie teismo sprendimą. Jis tikrai nelengvas, mes norė, norėjome, kad į tą e, sprendimą būtų traukti ir su žmogaus teisėmis susiję elementai. Po primto sprendimo, ko gero, reikia pradėti iš naujo viską svarstyti. Jūs e, mums e, tą sprendimą pristatėte. Jeigu tas sprendimas ir bus įgyvendintas taip, kaip jūs jį pristatėte, tai būtų didžiulis žingsnis į priekį. Jūs kalbėjote apie pereimą nuo masinio stebėjimo iki tikslinio stebėjimo. Tai būtų milžiniškas žingsnis į priekį. Na ir labai svarbu, kad ir pilietis turėtų galimybę būti išgirstas tikrai būčiau labai laimingas, jeigu iš tikrųjų tą sprendimą ar pavyktų įgyvendinti taip, kaip jūs pasakojate, kaip jau sakiau, tai būtų žingsnis į priekį. Jūs kalbėjote ir apie tam tikrus apribojimus, e, kaip duomenis naudotų saugumo tarnybos, kaip e, galima būtų išklausyti ir pilietį. Aišku, dar reikės pasigilinti į smulkės detalės, bet tikrai labai tikiuosi, kad pavyks sprendimą įgyvendinti taip, kaip jį pristatėte. Pane Zipel, prašom. Ačiū. Dėl to, ką pasakė komisarė Jūrova, na, man atrodo, kad tai iš tikrųjų veda prie naujo susitarimo. Pritariu tam, kas buvo pasakyta. Pritariu, jog būtina užtikrinti žmogaus teisų gynimą bei teisinį saugumą bei aiškumą visiems. Vis dėlto dar liko neaiškios kai kurios detalės. Derantis dėl teksto svarbu bus ir dėl jų susitarti. Nepriklausoma kontrolė. Kas ją atlieka? Ar tai bus bendra nepriklausoma kontrolė su JAV ar bus atskiros kontrolės. Pavyzdžiui, jeigu aš turėsiu skundą, kur man jį e, siūsti, ar e, į Vokietijos federacinę tarnybą, ar kažkur kitur. Taip pat, e, kalbant apie prieigą prie būtinos informacijos. Ar mes čia kalbame apie e, saugumo tarnybų ar įmonių teisę gauti tokius duomenis? Ir kas nuspręs, kokie duomenys yra būtini? Ar tai, pavyzdžiui, yra duomenys, kurie yra būtini kovojant su terorizmu? E, ir viskas bus žymiai abstrakčiau, tai tokia atveju aš manyčiau, kad egzistuoja čia problema. Taip pat noriu pasiteirauti jūsų nuomonės apie pakeitimą, kuris dabar buvo pateiktas JAV. Tai yra pakeitimas susijęs su uh, judicial redress, su teisė kreiptis į teismą. Taigi dėl teisės kreiptis į teismą ir reikalauti žalos atlyginimo. Koks turėtų būti e, mūsų tikslas? Aš manau, kad e, mūsų tikslas prieštarauja dabartiniai padėčiai JAV. Aš vis dėlto esu nusteikusi optimistiškai. Tikiuosi, kad artimiausių metų pavyks dėl to susitarti. Manau, kad reikėtų peržiūrėti dar visą tekstą. Jeigu uh, E, vėl teismas pripažintų, kad dokumentas nėra tinkamas, aš manau, kad visoms darybų šalims tai būtų pats prašiausias rezultatas. Ačiū. E, dabar e, suteiksiu žodį kitiems koordinatoriams, gal ir ne visi suspėsite šiandien pasisakyti, nes trūksta laiko. Pane Intelveld, prašom. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, aš norėčiau padėkoti komisariai. Ačiū komisariai už visą darbą nuveiktą. Aš manau, kad niekas jums nepavydi. Jūs perėmėte šį dosiją iš ankstesnės komisijos. Aš e, norėčiau jums pateikti porą klausimų. Taigi, man iškilo klausimų. Dėl konkrečios teisinės padėties, teisinio statuso. Kokį teisinį statusą turi e, tie įsipareigojimai iš JAV pusės? Mes dabar kalbame ne apie dėrybas, ne apie kompromisą, bet apie situaciją, padėtį, kuomet Europos komisija turi įvertinti, ar JAV mums suteikia pakankamai garantijų, pakankamai saugiklių, taip arba ne. Jūs sakėte, kad prezidentas Obama e, atliko, gyvendino reformą dėl skaidrumo, dėl e, saugumo, bet aš nežinau, e, e kokį teisinį statusą visą tai turi. Jūs kalbėjote apie tai, kad Obamos administracija jums suteikia garantijų patikinimų raštu. Ką tai reiškia? Administracijos keičiasi. Ko verti tokie patikinimai, jeigu administracija pasikeis, jeigu, pavyzdžiui, kitą JAF administraciją suformuos uh, Donald Trump? E, teismas kalba apie duomenų rinkimo apribojimus. Na, uh, O, o tie saugikliai, kurie jūs minėjote, nėra susiję su duomenų rinkimu apribojimu. Jūs taip pat kalbėjote ir apie duomenų apsaugos ombudsmeną, bet e, e kokias funkcijas jis turėtų, ar jis galėtų e, kištis į NSA veiksmus? Jeigu e, JAF yra nusiteikusios rimtai, tai tuomet ši šalis turės primti teisės aktą, jeigu yra nusiteikusi rimtai, bet aš nemanau, kad JAF yra nusiteikusi e, rimtai, nes antraip JAF jau seniai būtų patvirtinusi normalų įstatymą, normalų teisės aktą, kuris būtų suteikęs saugumą ES piliečiams, bet panašu, kad e, JAF e, nėra nusiteikusi atvirai, nuoširdžiai Europos komisija turėtų pagalvoti apie tai, ar e, tai, ką mes gauname iš JAV, atitinka e, teismo sprendimus, ar tai atitinka mūsų teisę, ar tai atitinka um, tą teisės aktą, kuris turėtų būti patvirtintas gruodžio mėnesį. Aš nesu teisininkė, negaliu spręsti apie visas detalės, bet galiu pasakyti, kad na, nesu tikra, kad yra sukurtas teisinis aiškumas. Ir jeigu ne komisija čia turėtų imtis veiksmų, tai kas? Jeigu situacija netitinka e, teisės aktų, tai ar rytoj Nebus taip, kad tūkstančiai piliečių kreipsis į teismą. Ar toks sustarimas atlaikys teismą, teismo procesą? Tikrai nesu to tikra. Pone Ernst, ačiū, ačiū už visą steiktą informaciją. Jūs minėjote ir teismo sprendimą. Taip pat sakėte, kad e, reikės to sprendimo laikytis. Iškilo nemažai klausimų. Visų pirma, ką mes dabar darome? Ką mes dabar darysime? E, tai nėra susitarimas, tai nėra teisės aktas, tai yra apsikeitimas laiškais, su kuo mes tais laiškais keičiamės Absoliučiai neaišku. Man atrodo, kad su jokia kita pasaulio šalimi mes nesikeisime vien tik tais laiškais, siekdami sukurti pasitikėjimą, ypač spręsdami tokius su pagrindinėmis žmogaus teisėmis susijusius klausimus. Toliau dėl domenų rinkimo apribojimo. Kaip Jūs galite užtikrinti, kad iš tikrųjų tie pribojimai bus taikomi? Pavyzdžiui, kolegos iš NSA e, turi visai kitokią prieigą prie tų domenų. Reikėtų e, svarstyti e, kiekvieną skundą. Kas tą turėtų daryti? Domenų apsaugos ombudsmenas? Neaišku, ar žmogus galėtų kreiptis į teismą, kokiu teisiniu priemoniu galėtų imtis Kas atsitiktų su ne ES piliečiais? Būtų įdomu sužinoti, koks likimas jų laukia. Jūs kalbėjote apie patikinimus raštu. Aš manau, kad vis dėlto ir pasitikėjimas turi savo ribas, ypač kalbu apie tai remdamėsi mūsų patirtimi. O kas atsitiktų, jeigu kongresas nuspręstų nepatvirtinti teisės akto? Nors mes apie tokį teisės aktą jau kalbėjome, kai deriname skėtinį sustarimą. Ką mes tuomet tada darysime? Ar mes teiksime skundą prieš JAV? Gal galite plačiau pasisakyti šiuo klausimu? Kolegos, dabar suteiksiu žodį pranešėjams, paskui kitiems kolegoms, pasisakysite visi, bet būkite geri, kalbėkite ne ilgiau kaip po dvi minutės. Laura, tu kaip koordinatorė norėtum pasisakyti, ar ne? Dvi minutės, visiems po dvi minutės, nes dar paskui pasisakys ir e, e, komisarė FDD vardu Laura. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. jau nekarta paaiškėjo, nekarta buvo kalbėta apie tai, kad reikia rinkti tik tais būtinus duomenis, bet kas yra tie būtini duomenis, čia galima viską labai įvairiai interpretuoti ir tos interpretacijos arba aiškinimai gali būti tikrai pavojingi. Reikėtų aiškesnės apibriešties, kas yra tie neišvengiami arba būtini duomenis. Toliau kolegos jau kalbėjo apie um, laiškus, kurie buvo pasirašyti aukšto institucinių lygių. Ar tokie laiškai turės um, teisinę galę? E, kokią teisinę apsaugą ji užtikrina piliečiams? ir ar pilietis gali e, kreiptis į teismą, jeigu tokio laiško nebūtų laikomasi. Tai man tikrai visai neaišku, kokio tipo apsaugą toks laiškas užtikrina atskiram piliečiui, tiek ES piliečiui, tiek amerikiečiui. Ačiū. Pane uh, e, Lauritsen, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū ponė Jūrova už visą suteiktą informaciją. Deja, man susidarė labai aiškus vaizdas apie tai, ar tas saugus uostas e, tikrai užtikrins geresnę apsaugą, negu kad ji buvo prieš tai. Ar tik vėl neteks pralaimėti teismuose? Gal jūs galite e, pateikti konkretesnių argumentų dėl tų saugiklių? Toliau. Galimybė teik, e, kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo e, senate praeitie dėl to buvo pasiūlytas pakeitimas. Ten kalbama ir apie tai, kad E, e, kita šalis turi leisti, must permit, turi leisti rinkti komercinius duomenis, bet tai visiškai prieštarauja e, tiems saugikliams, apie kuriuos jūs kalbėjote, jūs buvote įstikinusi, kad tie saugikliai veiks, tai gal, galite pakomentuoti padėti atsižvelgdama į tą neseną pakeitimą. Mario, Ačiū. Ačiū komisijos nariai, kad trumpai informavo apie dėrybas su jungtinėmis valstijomis ir apie jungtinių valstijų veiksmus dėl duomenų perdavimo. Man susidaro įspūdis, kad kol nepamatysime konkretaus dokumento ir kas jame parašyta, mes nieko negalėsime pasakyti, negalėsime žinoti, ar tinkamai taikomas proporcingumo principas ir ar dokumentas jungtinėse valstijose turės kokios nors galios. Todėl du klausimus norėčiau užduoti. Pirmas, dėl ne Europos Sąjungos piliečio. Tai, kaip aš suprantu, bus paskirtas ombudsmenas nagrinėti skundams tokių piliečių, jeigu bus neteisėtai pasinaudota jų duomenimis arba tikrinami jų duomenis. Tai jie turės paduoti skundą ombudsmenui, o kokios bus, koks bus teisinis poveikis kai bus tvarkomas tas skundas ir koks bus, kokie bus skundo nagrinėjimo rezultatai, nes aš manau, tai vienas svarbiausių dalykų. Ir vertinant JAV teisinę sistemą, būtina nepamiršti, kad jie neturi teisminių teisų gynimo priemonių taisyklių. Toliau, kai kalbama apie federalinės prekybos komiteto vaidmenį, ankstesnis mechanizmas būtent šią struktūrą rėmėsi. Ir jūs dabar sakėte, kad FTC federalinė prekybos institucija turės nagrin, analizuoti kiekvieną atskirą atvejį, kiekvieną atskirą skundą. Po to sakėte apie kraštutinės priemonės panaudojimą, o tai rodo, kad tokiu atveju vyktų ne tik strateginio pobūdžio teisminis bilinėjimasis, o lyginant su ES gal net ir neaišku, koks tai būtų mechanizmas apskritai, jeigu įmanoma porą žodžių apie tai. Ir dar vieną klausimą norėčiau pateikti, nes e, aš e, esu pranešėjas pagrindinio susitarimo, dėl pagrindinio susitarimo. Nes būtent e, įdomu žinoti, kaip veiktų teisės gynimo, teisminės teisų gynimo priemonės ir kreipimasis dėl žalos kompensacijos, nes čia įsivels kongresas. Bet mes savo laiku pateikėme ir dėl pagrindinio susitarimo klausimų Ir mums kyla tie patys teisiniai klausimai. Ir dabar dėl to, kad e, teisminių teisų gynimo priemonių taisyklės gali būti riboto taikymo, tai yra jos gali būti taikomos ne visiems asmenims. Ačiū, sako pirmininkas. Toliau ponė Stevens. Ponas Sivens, ačiū ponia pirmininkė. Pirmiausiai noriu padėkoti komisijos nariai už paaiškinimus, nes kyla klausimų visgi. Viena problema, kuri kyla keičiantis duomenėmis tarp ES ir JAV dėl Europos Sąjungos siekio nustatyti lygiavertiškumą. Ir Mūsų standartai taikomi ne tik tai ES piliečiams, bet ir ne ES piliečiams, kurie gyvena ES teritorijoje, kai kalbame apie teisminį, teisminės teisinių teisių gynimo priemonės. Kitas dalykas, kaip per pereinamąjį laikotarpį visą tai veiks, ar jūs manote, kad susitarimas su treč, bet kokia trečiaja šalimi gali būti svarus argumentas teisme dabar ar ateityje. Ir galiausiai, palyginti su jungtinėmis valstybėmis, mes taikome aukštesnį standartą ir tas standartas aukštesnis, jeigu galvosime apie susitarimus su a, trečiosiomis šalimis. Taigi kaip, kokia tai būtų situacija ateityje. Ačiū toliau, ponas Boniai. Ačiū komisijos nariai už visas pastangas ir už tą tikrai nelengvą darbą. Siekiant pažangos, viena vertus esu optimistas, kita vertus turiu abejonių. Nepakanka matyti vieno komisijos sprendimo ir mechanizmo, gal reikėtų savado taisyklių ir ko gero ne vieno mechanizmo. Gerai idėja sukurti naują ombudsmeno instituciją nacionaliniu lygiu, kad asmenys galėtų jį kreiptis ar ją kreiptis su skundais. Bet gal jūs galėtumėte pateikti daugiau detalių. Nežinau, dabar gal jūs to negalite padaryti, bet gal ateityje galėsite informuoti detaliau apie tokio ombudsmeno darbą. Dar yra gerai, kad šis rytis apskritai peržiūrima, tačiau kokia sistema veiks ateityje. Ir galiausiai, ar galime rimtai vertinti jungtinių valstijų pasirengimą darbui ir jų atviravimą, ar jie tikrai yra pasirengę prisimti įsipareigojimus, jeigu taip, tai kokio tipo. mikrofono. Ačiū. Ačiū komisarė už visus paaiškinimus. Jeigu mes palygintumėm dabartinę padėtį su ta, kuri buvo prieš tris mėnesius, tai pamatytumėm, kad buvo tikrai pasiekta nemažai pažangos. Mes nesame susipažinę su susitarimo detalėmis. Na ir nežinome, ar šis sustarimas atitinka visus reikalavimus labai svarbu, kad jis atitiktų žmogaus teisų gynimo reikalavimus. Būtent toks turėtų būti šio sustarimo taikymo rezultatas. Koks yra šio sustarimo teisinis pobūdis? Tai yra tik apsikeitimas laiškais? Tai yra labai silpnas e, teisinis dokumentas ar jis atitinka asmens duomenų apsaugos reglamento nuostatas. Būtina, kad atitiktų. Aš tikiuosi, kad jums pavyks susitarti dėl visų detalių. Na, nesu tikras, kad amerikiečiai viską vertina taip, kaip mes. Turiu dėl to rimtų abejonių. Jeigu nepavyktų įgyvendinti visų mūsų e, pagėdavimų, ar jūs turite planą B? Ar turite kažkokią atsarginį planą? Jeigu tim, gal galite jį pakomentuoti. Toliau ponė Lopes Agila. Dėkoju, pirmininkė. Aš norėčiau taip pat uh, pasidžiaugti tuo, kad uh, vyksta darybos Ir taip pat e, e, turiu tam tikrų nuogastavimų ir norėčiau, e, kad jūs atsakytumėte į kai kuriuos man susirūpinimą keliančius dalykus. Kaip, kada jūs įsivaizduojate įsigalios naujasis surimas dėl saugaus uosto, įsivaizduojant, kad Junktinėse valstijose šie 2016 metai yra E, rinkimų metai ir ar tikrai e, iki šių metų pabaigos e, bus įvykdyti visi įsipareigojimai ir ar kongresas paskui pritars pateiktiems pasiūlymams. Antras dalykas ne tik viešosios institucijos pažeidinėja saugaus uosto principą, pavyzdžiui, nacionalinė saugumo agentūra, bet ir problemų yra dėl privačių e, įmonių. Ir kaip ES gali įsivaizduoti, kad įmonės ar privačios tam tikros struktūros kitoje Atlanto pusėje laikysis e, įsipareigojimų ir kokios yra numatytos e, priemonės, kad bus galima apsisaugoti nuo tokios žalos. Pone Gomes, Na, turiu pasakyti, kad dabartinė padėtis yra baisi ir a, jį pažeidžia ES teisę. Ir nepaisant visų tų problemų, kurios egzistuoja ir kurias jūs bandote išspręsti, siekdama geresnės padėties, nereiškia, kad nebus problemų. Taip, apskritai esmė glūdi detalėse. Ir Todėl noriu jūsų paklausti, ar pati uh, kontrolieriaus ombudsmeno idėja bus uh, naudinga. Kitas dalykas – valstybės narės, ypač žvalgybos srityje. Būtent valstybės narės verčia savo žvalgybos tarnybas amerikiečių prašymų užsimti nešvariais darbeliais. Ir pamatinės žmogaus teisų agentūros ataskaitoje nurodyta, kad kai kuriuose valstybėse narėse nėra apskritai demokratinės šio proceso priežiūros, įskaitant ir mano gimtąją šalį Portugaliją. Todėl noriu paklausti, atsižvelgiant į visą šį kontekstą, ir atsižvelgiant į tarptautinį susitarimą, kaip jūs sakėte, pasikeičiant laiškais. Ar jungtinės valstijos manys, kad tas laiškas įpareigoja, nepaisant to, kad laišką pasirašys komisijos pirmininkas Junkeris ir JAV prezidentas Obama? Ar vėliau tas laiškas turės teisinės galios ir ar bus vykdomi jame išdėstyti įsipareigojimai? Pirmininkas, ačiū. Labai ačiū. O dabar trumpam suteiksiu žodį jums, komisarė, nes nemažai kolegų teiraujasi dėl susitarimo veiksmingumo. Aišku, mes paties susitarimo dar nematėme, bet tikriausiai visi kolegos dabar bando įvertinti tai, ką jūs sakėte. O jūs kalbėjote apie daugelį dalykų ir nemažai jų reikalauja papildomos informacijos, nes nėra aišku, pavyzdžiui, kaip bus su ombudsmenu. Daugiau aš nesuteiksiu galimybės nekam pasisakyti, nes yra šiandien yra jokių papildomų pavardžių jūs nebuvote įtrauktas į sąrašą. Na, lukterėkite minutę, sako pirmininkas, iki kitos diskusijos. Aš trumpai, aš toj pabaigsiu tą, ką norėjau pasakyti. Du dalykus noriu pasiūlyti. Pirmiausia, reikia padėti komisijai atlikti savo darbą, tačiau taip pat ir mums reikia padėti. Gal reikėtų suorganizuoti specialiuosius klausimus, kuriame dalyvautų JAV pareigūnai, kad viskas būtų skaidriai ir aiškiai išdėstyta. Koks bus ombudsmeno statusas? Ar tai padės užtikrinti teisminių teisų gynimo priemonių taikymą? nes mes turime imtis politinių veiksmų, kad padėtume komisijai, nes procedūra gana keista. Nebus sudaromas tarptautinis susitarimas, bus šiaip susitarimas tarp komisijos ir JAF administracijos. Todėl sakyčiau, kad e, koordinatoriai rytoj turėtų pagalvoti apie tai, ką, ką tik pasakiau. O dabar žodis komisijos nariai. Pabandykite atsakyti klausimus. Labai ačiū. Yes. Uh, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, kas Ir ką noriu pasakyti, galbūt aš nepakankamai viską galiu Jums pristatyti išsamei. Jau pradžioje minėjau, kad kalbėsiu bendrai, Jūs kai kurie sakėte, esate teisininkai ir teisininkai nori matyti konkretų tekstą, nes iš tikrųjų viskas lepiasi detalėse, bet dar kartą noriu atsiprašyti Jūs, Jūsų dėl to, kad kalbėjau bendrai, kadangi dabar negaliu Jums nieko detaliau papasakoti, tačiau Pabandysiu atsakyti tuos klausimus, į kuriuos galiu atsakyti. Jūs kalbėjote, klausėte e, ir klausėte manęs, ar aš pasikiu mūsų partneriais kitoje pusėje. Turiu pasakyti jums, kad mes turime jais dabar pasitikėti, bet taip pat aš sakau, turime tikrinti tai, ko mes siekėme pirmiausia ribojimų srityje, naudojantis duomenimis e, nacionalinių saugumo agentūrų galimybių ribojimas. Mes turime pateikti labai išsamų apribojimų sąrašą, e, paaiškinti, kaip jie susijęs su nacionalinė teisė. Mes e, matome tuos pribojimus išvardus prezidento dekrete numeris 28. Ten yra numatyti, numatytos išimtis e, numatančios galimybę nacionalinio saugumo institucijoms naudotis tokiais duomenimis. Bet mes e, gavome labai aišku aprašymą tų apribojimų ir žiūrime tai, kaip amerikiečiai mūsų partneriai suvokia būtinumą ir proporcingumą, nes tai yra mūsų terminologija. Jie e, vartoja kitus terminus ir mes turime labai e, atidžiai pasižiūrėti, ką jie supranta, kai minimi tie terminai. Šiame apibūdinime e, atsispindi išsamus tekstas, kuris numato konkretiems atvejams E, nu, numatyta kryptinga ir labai tikslinė e, naudojimas informacija, prieiga prie informacijos labai ribotais atvejais esant trims aplinkybėms. Pirmiausiai, ar e, jeigu negalima techninės prieigos kryptinės užtikrinti arba jeigu kažko jeigu yra poreikis e, numatyti platesnį negu tikslinę prieigą. Bet tikslinė prieiga turi būti pirminis dalykas. E, bendroji prieiga negalima paprasčiausiai jos praryti. Tai e, mums labai aktualu ir mes e, prašome, kad amerikiečiai labai tiksliai tai apibūdintų, išvarytų visas aplinkybės. Tačiau tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas, kaip mes galėsime tai patikrinti. Ir dėl to aš labai aiškiai pradžioje sakiau, kad e, komisija yra labai įsitikėjusi tvirtai įsipareigojusi e, nuolat atlikti e, patikrą. Mes metnes ataskaitas renksime ir žiūrėsime, prašysime, kad nacionalinės saugumo institucijos prisidėtų taip pat žiūrėsime su bendrovėmis, žiūrėsime, tikrinsime bendrovės, kiek, pavyzdžiui, buvo pateikta joms prašymų, naudosimės ir kitais kanalais mano minėtais, Big Club žiniasklaida, kitomis, NVO pilietinė visuomenė, aš susikau su visuomenės, uh, pilietinės visuomenės atstovų, kalbėjome apie uh, tai su jais. Mano nuomonė, šis klausimas yra galbūt vienas sudėtingiausių, nes e, žvalgybos e, organizacijos dirba, jų darbo pozicijos slaptas, jie, jos negali su mumis viešai dalytis informacija, kuri leistų mums vertinti, ar būtinybės ir proporcingumo principas e, buvo nepažeistas. Dėl to mes kalbame apie kontrolierių ombudsmeną, ombudsmenę tas asmuo užims e, aukštą vietą Amerikos valstybės administracijos hierarchijoje ir turės užtikrinti, kad tie mūsų griežti reikalavimai būtų e, įgyvenimi, kad jie būtų funkciškai nepriklausomai vertinami, kad būtų numatyti įgaliojimai kreiptis į saugumo institucijas e, dėl informacijos tam tikrais konkrečiais atvejais. Mes e, kalbame ir toliau su amerikiečiais, nes e, ombudsmeno institucija pareigybė buvo visai neseniai pasiūlyta kaip galimybė ir mes dar turime baigti dėrėtis dėl šio klausimo. Bet Aš galiu jūs patikinti, kad mes e, norime, kad tas ombudsmenas turėtų turėti e, tvirtus įgaliojimus, kompetenciją nagrinėti e, asmenų skundus ir kad jeigu žmonės, pavyzdžiui, žinos ar jaus, kad jų privatumas buvo pažeistas, ar e, teisė į asmens duomenų apsaugą pažeista, kad tą padarė nacionalinio saugumo e, institucijos. E, nenoriu vadinti šito sustarimo naujojų saugių uostų, jis bus kitaip pavadintas. Tai ne tik teismo sprendimas tai parodė, bet ir mūsų pačių išvados, kad mums reikia naujo susitarimo. Kitaip tariant, reikia geriau viską padaryti, teismo sprendimas mums padeda, tai yra tarsi aiškus atsirties taškas ir kodėl mums to reikia. Labai didelio masto duomenys perdodami iš ES į JAV ir uh, labai. Uh, didelė dalimi verslas nuo to priklauso, bet mes turime ieškoti saugesnio sustarimo. Jūs klausėte, ar mes e, elgiamės taip pat su kitomis trečiosiomis šalimis. Taip, kai turime priimti sprendimą dėl adekvatumo su trečia šalimi, e, kai sprendžiame, ar tokia pat lygiai vertė apsauga e, užtikrinama toje šalyje, mes tikrai bū, turime būti tuo įsitikinę ir mes turime naudoti visas galimybės, kad užsitikrintume, jog amerikiečiai partneriai mūsų teisinė prasme pateiktų tvirtus įsipareigojimus valstybės struktūros institucijos, kad Amerikos pusėje bus pakankamai saugiklių numatyta ir kad bus galima įvertinti e, visus veiksmus kaip ekvivalentiškus, nes teismas sprendimas to iš mūsų ir reikalauja. Mes, mes nenorime identiškos apsaugos, nes mes esame labai skirtingose uh, situacijos, teisės sistemos yra visiškai skirtingos, tačiau mes norime, kad būtų numatytos pakankamai tvirtos garantijos, kad būtų e, priimti e, labai e, rimti sprendimai dėl duomenų apsaugos pakankamumo Amerikos teritorijoje, JAF teritorijoje. Dėl to mes prašome savo partnerių amerikiečių, e, kaip galima tvirtesnė forma e, sudaryti, e, pasirašyti teisiškai saistantį įsipareigojimą ir kai kurie iš jūsų sakėte, kad laiškų e, nepakaks, raštų nepakaks, aš sutinku su jumis, bet norėčiau pasakyti, kad toje sistemoje bus tam tikra dokumentų struktūra. Pirmiausiai, mes kaip komisija aiškiai išdėstysime reikalavimus ir Amerikos tam tikros institucijos turi e, sureaguoti į tai laiškais, kuriuos pasirašys aukščiausiai pareigūnai atitinkamoje hierarchijoje. Ir tie laiškai mūsų pusės bus vertinami kaip teisiškai saistantis įsipareigojimai e, kažkas iš jūsų paminėjote ją e, ja, vykstančius rinkimus, bet mes neturime pasirinkimo mes tik tai galime tikėtis testinumo. Jeigu ne, tai teks sustabdyti naujosios sistemos e, veikimą. Tai yra visiškai aišku. Mes dirbame su dabartinė administracija ir aš manau, kad mes e, elgiamės deramai, prašydami, kad aukščiausias e, pareigūnas pasirašytų po laiškais, kurie išdėstytų amerikiečių įsipareigojimus. Kitas dalykas - adekvatumo pakankamos apsaugos sprendimas. Tai bus, noriu pakartoti, vienašališkas sprendimas, kurį priims komisija per komitologijos procedūrą kuri bus vykdoma, jeigu tam pritars komisija kaip kolegija. Tai yra vienas iš rimčiausių sprendimų, kuriuos aš siūlysiu. Tam, kad toks sprendimas būtų priimtas, e, reikš, kad reikės prisijimti, reikš, reikš prisijimti įsipareigojimus ir iš kitos Atlanto pusės, bet mums reikia tokio sprendimo. Ir jis e, turi būti pagrįstas pasitikėjimu dar pasakysiu, pasitikėjimas, e, kurį reikia palydėti nuolatinę patikrą. Pone Sipil klausė apie tai, ar federalinė ar valstybių jurisdikcija bus numatyta, kalbame apie federalinį lygmenį ir kontrolierius omutsmenas bus vienas e, federaliniai valstybei dėl e, įstatymo, dėl teisminio žalos atlyginimo. E, žinau, kad įstatymas turi būti priimtas atimiausių metų. E, tai yra susijęs su kom, susitarimu dėl komercinio keitimosi duomenimis. Taip pat susitarimu dėl to, kad bus priimtas toks įstatymas ir aš esu tikra, kad greitai bus šis įstatymas patvirtintas dėl galimybės teis, te, kreiptis į teismą. Ir tai numatyta ne tik es piliečiams, bet ir trečių šalių piliečiams. Apie tai jūs klausėte. parlamento teisės tarnyba e, išreiškė savo nuomonę ir mes sureaguosime į tai, dar turėtume pasigilinti į šį aspektą. Dėl ribojimo, man regis, jau atsakiau. Mes e, sieksime, kad būtų apribojimai išdėstyti, kaip galima smulkiau, aiškiau naujajame sustarime dėl saugaus uosto ir dar norėčiau pakartoti, kad gyvenimas parodys, kaip viskas veiks ir mes labai atidžiai stebėsime viską. Jeigu pamatysime, kad naujoji sistema nepasiteisino, bus e, numatyta sustabdymo nuostata labai aiški ir bus išdėstos sąlygos Pavyzdžiui, sistema neveikia, amerikiečiai nesilaiko savo įsipareigojimų ir tokiu atveju mes sustatysime tokio naujo sutarimo veikimą. Jūs e, parašėte, kad procedūra būtų išsamiau apibriežta ir procesai dėl skundų, kaip sakiau, pirmoji instancija bus tokie patys piliečiai galės kreiptis asmeniškai į bendrovės, es piliečiai. Iš patirties galime pasakyti, kad didžioji dauguma tokių skundų yra išnagrinėjami e, bendrovų lygmenyje išsprendžiamas, išsprendžiamas problemas, bet jeigu nepavyksta susitarti šiuo lygmeniu, duomenų apsaugos institucijos vaidins e, labai E, rimtą vaidmenį, alternatyvaus ginčių sprendimo mechanizmas bus numatytas ir Amerikos teritorijoje federalinis prekybos komitetas, tiksliau komisija, kai kurie iš jūsų klausėte apie federalinės prekybos komisijos kompetenciją, mes neturime uh, nieko, jokio kito pari, pasirinkimo, tik tai E, gerbti jų įgaliojimus. Kaip sakiau, ši komisija užsima strateginiais klausimais, o ne asmeniais skundais, jeigu, pavyzdžiui, ši komisija, federalinė priekybos komisija nesims atitinkamų klausimų, tai bus numatytas arbitražas, tam tikra speciali komisija kaip e, paskutinė instancija. E, kol kas daugiau detalių negaliu pasakyti. E, pirmininkas prašo vertėjų dar padirbėti keletą minučių, kol jūs žiūrite savo užrašus dar, ponė Intvelt ir kita kolegė nori paklausti. Pone Intvelt, trumpai. At atrodo viskas kaip dėžėvių. Mes atrodo panašiai kalbėjome tuo metu, kai kalbėjome apie sustarimą dėl keliaivių duomenų įrašų su JAV. Ir uh, JAV tuomet kalbėjo apie įsipareigojimus undertakings. Ir man tai labai panašu į raštiškus patikinimus. Mes tuomet uh, nusprendėme, kad tai nepakankamai uh, rimta, tvirta ir Ir tai atmetė teismas ir nekartokime dabar tos pačios klaidos. Mes tikrai turime žinoti, koks bus teisinis statusas. Bet tikriausiai žinome, kad yra e, skirtumas tarp angliškų žodžių undertaking ir written assurances. Tai galbūt reiktų pasinagrinėti į e, prasme tų žodžių. Ponas Liobreton, ačiū pirmininkė, ačiū vertėjams. E, komisijos narė labai svarbu, kad jūs e, kalbate apie E, šrems e, bylą apie jos poveikį, nes tai e, buvo sprendimas priimtas prieš jūsų instituciją. Aš klausiausi jūsų ir man kyla susirūpinimas. Kai buvo priimtas sprendimas prieš komisiją, buvo pasakyta, kad jūs per daug pasitikėjate JAV sprendimais. Ir dabar jūs kalbate apie tai, kad bus pasikeista laiš, taškais ir kad viskas bus gerai. Aš netikiu tuo. Mes bendrame su valstybė, kuri taip yra mūsų partnerė, bet kuri atlieka masinį sekimą ir tą e, darys toliau. Aš nežinau, ar tikrai e, galima viskuo aklai pasitikėti. Ir aš, e, kai e, lankiausi ją kongrese, kalbėjau su darbuotojais apie šį starimą ir apie galimas pasiekmes. Aš e, nesutikau su prezidentu Obama, bet tie darbuotojai tikrai e, nekalbėjo tą dvasę, kurią jūs čia pristatė, jie kalbėjo apie Ameriką, Amerikos suverenumą ir tokia yra gerbiama e, komisijos narė realybė. Dabar klausimas, kuris mano nuomonė yra labai svarbus Ar jūs e, neketinate paukoti e, mūsų e, duomenų, duomenų apsaugos siekdami pasirašyti transatlantinės partnerystės sustarimą? Ar tai nebus paukota būtent dėl šio sustarimo? Gal dabar atsakykite. Pirmininkas dar kartą dėkoja vertėjams. Tai gal dabar jau apibendrinkite tai, kas buvo pasakyta. Taip, norėčiau atsakyti paskutinį klausimą. Sakymas yra ne, mes neaukojame privačių domenų apsaugos, aš jau sakiau, mūsų svarbiausias tikslas užtikrinti tokių, tinkamą tokių e, domenų apsaugą ir e, JAV teritorijoje. Kadangi ten neturime jurisdikcijos, turime pasitikėti JAF institucijomis. Turime pasitikėti, kad jos laikysis visų garantijų ir saugiklių. Na, tikrai e, esu labai nusivylusi, jeigu sudariau tokį įspūdį, kad darybos buvo labai paprastos, jokio būdu jos nebuvo paprastos, jos buvo labai sudėtingos. E, Ir manau, kad dabar vis dėlto mes turime pabandyti pasitikėti JAV. Bet turime sukurti ir tokias taisyklės, kurios mums suteiktų kiek įmanoma daugiau e, laisvės pasitikrinti, kaip tos taisyklės veikia. Mums reikia garantijų, kad apsauga veiks. Būtent tą ir stengiamės padaryti. Na ir vėlgi, jeigu tai nepasiteisina praktikoje, manau, kad tai paaiškės prabėgus kažkiek laiko, tai tuomet siūlysiu tokios sistemos sustabdymą, nes sistema turi būti tvirta, patikima, tai neturi būti spastai Europos Sąjungai. Labai ačiū. Išskirtinė situacija, kai toks vaidmuo tenka Europos komisijai. Jūs pateiksite poziciją kolegijai, komisarų kolegijai rytoj. Tikrai visi esame labai susirūpinę dėl to, apie ką diskutuojama Aš manau, kad tikrai visi pritarėte mano anksčiau pateiktiems pasiūlymams, mes norime šiame procese irgi dalyvauti. Taigi, turime kovoti už savo piliečius. Būtent dėl to mes ir paprašėme sustabdymo 2014 metais. Pateikite pasiūlymus koordinatoriams rytoj, paskui vyks balsavimas komitete. Dar kartą ačiū šią prezentaciją, linkiu sėkmės rytoj. Ačiū labai, ačiū kolegos, ačiū už jūsų ištvermę, posėdis baigtas, ačiū.